Ich muss Ihnen übrigens noch mitteilen, meine Damen und Herren, dass ich auch ein. Ponas ir ponai, ponai um, ähm, manau, kad e, reik, e, ne, vėliau mes pa, e, pa, pa, pakalbėsime apie raštiškų pas, pasisakymų, paaiškinimų atsisakymą. šitos visus tekstus rasite plenarnės e, sesijos e, tinklalapyje. Ir trečiadienį kartu su e, tarybos pirmininku mes pasirašėme